šiame susitarime. Be abejo, Vietnamas turės daug ką padaryti, kad galėtų įgyvendinti visus prisimtus įsipareigojimus, bet mes žinome, kad jis padarė pažangos dar prieš įsigaliojant susitarimui. ES daromas spaudimas duoda savo rezultatų ir mes tuo džiaugiamės. Praeitų metų lapkritį Vietnamas patvirtino naują darbo kodeksą, kuriame yra numatyta ta galimybė įmonių darbuotojams burtis į asociacijas. Taip pat naujos nuostatos dėl kolektyvinių dėrybų, kurios, atidink, kurios atitinka TDO konvenciją konvenciją, kurią nesiniai ratifikavo Vietnamas. Be to, Vietnamas nesiniai ratifikavo šešias iš aštuonių TDO konvencijų ir jis ketina taip pat iki 2021-2023 metų ratifikuoti likusias dviejas kitas TDO konvencijas. Be to, jisai imasi nemažai darbo tam, kad išnaikintų vaikų darbą. Ir e, nuo paskutinio tikrinimo 2012 metais e, iki šiol situacija gerai, e, tikrai labai pagerėjo. Be abejo, mes turėjome stebėti, ar Vietnamas iš tikrųjų gyvendins užimtumo sistemos reformas, kurios yra numatytos šiame susitarime mes, pavyzdžiui, nes, pavyzdžiui, yra numatyta sukurti vietos patarėjų grupės. Aš esu įsitikinęs, kad jei mes gerai bendradarbiausime, ypač naudodamės dialogo žmogaus teisėmis galimybėmis, galėsime padėti Vietnamui spręsti dabartinės problemas. Taigi, ponė pirmkė, aš esu įsitikinęs, kad šis susitarimas padės mums užtikrinti deramą pagrindą tolesniems daryboms visose sritise. Ir Jei ES neratifikuos šio susitarimo, tuomet mes prarasime galimybės toliau skatinti labai reikalingas reformas Vietname. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas pasielgs kaip patikimas mūsų partneris. Dėkuoju dabar užsienio reikalų komiteto vardu. Dabar kalbės kolegė Vizelė Lima. Dėkuoju pirmininkė. Vietnam Aš balsuosiu už šios du sutarimus su Vietnamu, nes esu tikra, kad tai puikiai galimybė tiek vietnamiečiams, tiek europiečiams. Dėl žmogaus teisių. Taip, mes turime labai daug nuogastavimų dėl jų padėties Vietname, bet mes dabar turime uh, atversti galimybės mūsų verslui veikti Vietname ir reikalauti, kad ta šalis būtų e, laikytųsi mūsų standartų ir e, Vietnamas pareigos užtikrinti e, pagrindinės teisės ir taip pat bus prižiūrima e, bendros komisijos Europos parlamento ir vietnamiečių, kaip yra vykdomas šis susitarimas. Tai yra didelis pasiekimas. Taip pat dėl žmogaus teisų komisija numato specialų mechanizmą, kuris leis aptarti žmogaus teisų būklę. Ir uh, Noriu pasakyti, kad e, pirmą kartą parlamentas e, galės e, dalyvau, galėjo dalyvauti dėrybose ir tarti savo žodį, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų padėties. Dėkoju. Dabar kolega Tobi. Gerba pirmininkė, laisvoji priekyba yra viena iš geriausių priemonių padėti žmonėms išpristi iš skurdo. Istorija tą mums labai aiškiai rodo. Šiuo susirimu užtikinsime, kad Vietnamas galės e, žengti įtraukiamojo pobūdžio augimo keliu. E, sustarimas e, įves labai aukštus standartus, tai yra labai plataus masto sustarimas su besvystančia šalimi sudarytas. Ir mes esame labai patenkinti tuo, kad specialus yra skyrius numatytas, e, kuriame aptaramas darnus vystimasis. Tikimės, kad jis bus deramai įgyvendinamas. Ir taip pat Vietnamas turėtų dar ratifikuoti likusias TDO konvencijas ir ragino abi pusės pasinaudoti susitarimo nuostatomis ir prisidėti prie žmogaus teisų būklės Vietname, taip pat užtikrinti, kad Vietnamas e, pasieks darnaus vystimos tiklus. Taip pat raginama dirbti komisiją tampri su pilietinė visuomenė, e, siekiant sustiprinti darbuotojų teisės ir aplinkos apsaugą. E, Vystymosi komitetas rekomenduoja pritarti šiam susitarimui. Dėkoju. Dabar e, kolega Bartolio žuvinkystės e, komiteto vardu. Gerbiami kolegos, susitarime su Vietnama yra labai svarbus skyrius, kuriame yra numatyta dosnosios tekomos prekybai. De, E, prekiamės ir žvinkystės komitetas parengė savo nuomonę, nes mes norėjome prisidėti prie šio susitarimo diskusijų e, nagrinėjimo parlamente ir nustatėme labai aiškius reikalavimus. Nes Vietnamas iš tikrųjų nemažai padarė tam, kad galima būtų suderinti standartus žuvininkystės sektoriuje su mūsų standartais ir reikėtų ir ateityje stengtis gerinti e, situaciją. Uh, Tačiau žinome, kad vis dar, tebe, dar daug ką galima būtų patobulinti, ypač kovojant su nelegalia žvejyba. Būtent todėl mūsų komitetas paprašė, kad Europos komisija atidžiai stebėtų, kad Vietnamas ir toliau tęstų jo pradėtas pastangas ir kad pasinaudotų visomis priemonėmis, ir kad komisija pasinaudos visomis turimomis priemonėmis, įskaitant ir raudonosios kortelės procedūrą, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad Vietnamas laikytųsi visų įsipareigojimų prisimtų pagal susitarimus su ES. Dėkuoju dabar EPP vardu kolega Winkler. Dėkuoju, pirmininkė, gerbimi kolegos, gerbimas komisijos nariai. E, dėrybos tarp ES ir Vietnamo prasidėjo 2012 metais. E, baigtos buvo 15 metais E, paskui vėl buvo atnaujintos ir 19 e, metais birželį e, pasirašytas sustarimas. Aptarta ekonomika, aplinkos, darbuotojų teisės ir labai svarbus pokytis yra tai, kad Laisvosios priekybos susitarimas ir investicijų apsaugos susitarimas e, skatina Vietnamo valdžią dirbti toliau. E, mes e, taip pat girdėjome, kad labai daug darbų suplanuota siekiant toliau įtvirtinti darbuotojų teisės, bus dirbama kitose sityse ir taip pat užtikrintas bendravimas bus tarp Vietnamo ir Europos parlamento Rytoj parlamentas turės pasirinkti labai e, svarbų e, dalyką, ar suteikti savo pritarimą šiam mm, sustarimui ar ne. Ir jeigu mes išreikšime savo pritarimą, tai padarysime 21 amžiaus europietišką pasirinkimą, kuriame atsispindės mūsų e, lūkesčiai ir raginimas Vietnamui veikti kartu. Aš, kaip šešėlis panešės savo frakcijos, raginu pritarti ES Vietnamo susitarimui, kad mes galėtume užsitikrinti geresnę ir darnesnę ateitį. Ačiū, čia socialdemokratų vardu, kolega Lange. Dėkuoju, pirmininkė. Vilis Brantas prieš 50 metų pateikė koncepciją kaita per priartėjimą. Tam, kad šalis, kurios visiškai kitaip supranta pasaulį, galėtų būti įtrauktos į dialogą. Ir tokiu būdu būtų pagerinta situacija ten gyvenantiems žmonėms. Ir aš manau, kad tai yra teisingas kelias mūsų santykiuose su Vietnamu. Mes turime mėginti mėgsti dialogą ir tokiu būdu pagerinti, siekti pagerinti ten gyvenančių žmonių padėtį. Vietnamas yra ta šalis, su kuria mes lab, vykdome intensyvius priekybos santykius ir esu visiškai įsitikinęs, kad ne vienas iš jūsų turi ir batų, ir drabužių iš Vietnamų. Visi Samsungo telefonai ir nešiojami kompiuteriai yra pagaminti Vietname. Todėl mums reikia taisyklių, kad ta gamyba, kuri ten vyksta, būtų standartizuota, kad būtų naudojama nedaugiau chemikalų, negu kad nustatyta ir kad darbuotojų teisės būtų saugomos. Ponios ir ponai, Europos parlamentas per pastarosius du metus intensyviai dėrėjosi dėl šio susitarimo ir aš labai didžiuojuosi, kad parlamentas pasinaudojo savo galimybėmis ir pasistengė tam, kad Vietnamas pripažintų tarptautinės darbo organizacijos e, nuostatas, priimtų jas ir ratifikuotų. Aš manau, kad tai yra mūsų didžiulis laimėjimas. Mes pasiekėme, kad būtų kuriamos tos visuomenės patariamosios grupės, kad atsirastų nepriklausomos pilietinės visuomenės organizacijos, kad būtų joms numatyta vieta toje sistemoje ir kad atsirastų joms veikimo erdvė. Tai yra tikrai vienas iš tokių rezultatų, kuriais galime pasigirti. Tai pirmas kartas, kai žmogaus teisų dialoge buvo įtrauktas, vykdant tokį dialogą buvo įtrauktas e, žmogaus teisų klausimas ir kad buvo susitarta dėl susitarimo dėl žmogaus teisų taikymo. Uh, Tuo galime didžiuotis, tačiau dabar prasideda tikrasis darbas. Mes turėsime stengtis, kad pasirašiusi susitarimą iš tikrųjų atsirastų žmogaus teisų situacijos pagerėjimas toje šalyje. Ačiū. Toliau kalbės kolega Kalsbro, Renew frakcijos vardu. Pirmininkė, gerbiami komisarė, gerbiamas komisarė ir gerbiami Europos parlamento nariai. Europa yra laisvosios priekybos E, organizuotoje ir mes rytoj balsuosime dėl tokio susitarimo, kuris buvo pirmą kartą e, rastas su to besivystančia šalimi. Susitarimas turės atnešti naudos abiems susitarimo šalims. Vietnamas jau seniai yra svarbus mūsų prekybos partneris. Priekyba tęsis ir toliau, netgi jeigu mes susitarimo nepriimsime. Tačiau jeigu jį priimsime, tai priekybos santykiai taps aiškesni, jos reglamentuos taisyklės ir jie bus naudingesni ir žmonėms, ir aplinkai. Galime pasakyti, kad dėrybų metu Vietnamas pasirašė šešias iš aštuonių galimų tarptautinės darbo organizacijos konvencijų reglamentuojančių darbuotojų teisės. Kai kas sako, kad reikia nukelti rytojus balsavimą. Neva demokratijos raida Vietname dar nepakankamai sparti. Žinoma, taip, mes būtume džiaugiasi, jeigu Vietname būtų daugiau demokratijos arba būtų geriau saugomos žmonių teisės. Tačiau šiame parlamente mes turime savęs paklausti, ar mes galime to, siekti to demokratinio stiprėjimo be susitarimo. Tikriausiai ne. Mes nuvilsime tuos, kurie kovoja už žmogaus teisės Vietname, jeigu šio susitarimo nepasirašysime. Toks susitarimas tai yra taikos ir demokratijos plėtros platforma, galimybė jas plėtoti tose šalise. Manau, kad pasirašyti šį susitarimą galima dėl to, kad jau yra tų teigiamų signalų. Pasirašykime tą susitarimą, balsuokime už ir pasinaudokime progą skleisti demokratiją, uh, stiprinti žmogaus teisės Vietname bendromis visų mūsų pastangomis. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Lančinį ID frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš pradėdami kalbėti apie komercinę šio susitarimo vertinimą, turime nepamiršti, kad Vietnamas yra politiškai vertinant represinė valstybė, kurią valdo komunistų partija, kuri turi visišką valdžios monopolį. Nėra laisvos žiniasklaidos, netoleruojama jokia opozicija. Už vyriausybės kritiką skiriamos ilgos įkalinimo bausmės, prižiūrimos bažnyčios. Ir da, Vietnamo valdžia prisėmė daugybę įsipareigojimų, bet nėra numatyta, iki kada jie turėtų jų, jų, juos gyvendinti ir pas, e, priimti tokius e, pareiškimus apie gerus ketinimus už grinę pinigą yra neatleistinas naivumas. O pagalvokime apie aplinkosaugą Europoje, mes, privalom, mes reikalavome iš savo įmonių labai daug, o Vietname kar, o, e, anglis. Uh, yra pagrindinės elektros gamybos šaltinis ir jo dalis, anglės dalis energijos rūšių mišinyje ketinama padidinti iki 40 procentų ir pastatyti papildomą 100 elektrinių kūrenamų anglimi iki 2030 metų. Bet to žinome, kad taip pat neprisimta jokių įsipareigojimų dėl pramoninių vandenų ir Mekong upės vandenų, vandens valymo, o tai kelia grėsmę ir jūroms, ir ir ryžių, ryžių gaminamų Vietname kokybė, o tų ryžių mes ketiname importuoti iki 80 tūkstančių per metus. Ir taip visiškai komisija e, neatsižvelgia į labai jautraus ryžių gamybos sektoriaus e, ypatumus. O pagalvokime apie intelektinę nu-, nuosavybę. Šiandien Vietname galiojo e, labai nekonkretus, labai miglotas e, nu, intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymas. Jis nėra veiksmingas. Pagalvokime apie tai, e, kaip tai pakenks mūsų įmonėms. Rytoj balsuodami turėtume nepamiršti apie visus šios dalykus ir turime pagalvoti, kad privalome visom, visomis išgalimis ginti mūsų principus, o negalvoti vien apie pinigų apyvartą. Žaliųjų vardu. Vak, uh, vakar mes balsavome da, uh, prieš da, ir aš manau, kad uh, reikia nepamiršti da, ir mūsų susitarimo dėl žmogaus teisų Vietname. Nepamirškime ir žaliojo susitarimo. Taip, Vietnamas žada reformuoti savo darbo kodeksą, bet tam, kad galima būtų užtikrinti asociacijų laisvę, žodžio laisvę ir laisvas profsąjungas, reikia reformuoti baudžiamąjį kodeksą. Ir mes to reikalavome, rašydami laiškus Vietnamo valdžiai. Be to e, mes reikalaujame, kad, kad Vietnamas su mumis bendradarbiautų, po, ponė Langen. Vietnamas parodė, kad jis neketina atsižvelgti į tuos mūsų reikalavimus. Matome, kad taip pat ir nėra jokių ketinimų reformuoti baudžiamojo kodekso. Ir mums parlamentų siūloma pritarti šiam susitarimui siekiant apsaugoti ekonomijos interesus, bet kokius, ponia Hogan, interesus jūs norite apsaugoti, nes mūsų priekybos deficitas, e, pradėjus taikyti šį susitarimą, tik tai pablogės. Mes pamiršome apie tekstilės, apie ryžių, apie medienos sektorius. Vietnamo da valdžia da sulaikė poną Fantindžiung už tai, kad jis reiškia savo nuomonę. Ir uh, mes turime pareikalauti, kad Vietnamas laikytųsi įsipareigojimų. Šis susitarimas taip pat ir visiškai netitinka mūsų žaliojo susitarimo. Ši e, Vietnamas nei žvejybos, nei medienos e, gamybos rytyje nesilaiko aplinkosaugos reikalavimų. Taip pat gali kilti ir e, interesų konfliktai jei mes de, de, apsimesime, lik, e, e, nieko ne, ne, kad nematome visų tų de, pažeidimų. Mes pamirštame ir apie profsąjungos, ir apie piliečius, ir apie jų sveikatą, apie darbuotojų teisės. Ir pastarosiomis savaitėmis, pastaraisiais mėnesiais, pastaraisiais e, metais žmogus teisų padėtis Vietname tik blogėjo. Liberalai, socialai, kolegos, aš tikiuosi, kad jūs. Uh, atsižvelgsite į jau kelias savaitės vykstančias dėrybas ir suprasite, kad panašu, kad ir darysite kažką dėl to, kad panašu, kad dabar mūsų parlamentui visiškai nerūpi, kaip kitos, kiti mūsų partneriai laikysis žaliojo kurso ir žmogaus teisų nuostatų. Toliau ponas Zahradil. Dėkoju, ponė komisarė, ponė pirmininkė. Tiek metų vyko dėrybos ir mes dabar pasiekėme savo tikslo, beveik pasiekėme savo tikslo. Aš kažkada buvau pranešėjęs šiuo klausimu, todėl norėčiau pakomentuoti situaciją. Galiu pasakyti, kad susitarimas tikrai geras, kad Europos komisija pasiekė daug, kad laikėsi mandato, kuris buvo e, suteiktas tarybos Ir aš manau, kad šitas susitarimas yra aiškus signalas, kurį ES siunčia, pasisakydama už laisvą priekybą laikais, kai protekcionizmas klesti visur, kai Junktinės Amerikos valstijos pasitraukia iš ankstesnių susitarimų. Aš manau, kad atsiranda vakumas, kurį mes galime užpildyti šitokio pobūdžio susitarimais. Dabar nėra suplanuota jokių kitų susitarimų su šalimis iš to regiono. Tai kol kas vienintelis tokio pobūdžio susitarimas. Vietnamas turi 90 milijonų gyventojų. Tai yra šalis, kuri dabar yra pe, tokiam pereinamajam laikotarpyje ir mes turime progą padaryti susitarimą su šia šalimi ir politinio pobūdžio susitarimą. Jeigu praleisime šitą šansą, tai tą padarys Junktinės Amerikos valstijos arba Kinija ir mes tą savo šansą prarasime. Ponas Morelį toliau. Dėkui, pirmininkė. Ar reikia gilinti partnerystę su Vietnamu? Taip, visi sutinkame su tuo, kad reikia. Ir ar reikia tikrai laisvosios priekybos sutarimo? Ne. Nebūtinai. Jūs galvojate, kad laisvosios priekybos sutarimas išspręs visas problemas. Jisai tarsi stebuklingas bus. Tikrai ne komisija labai yra optimistiškai nusteikus savo, kad šis sustarimas bus uh, labai naudingas visiems, bet matome dabar, koks yra prekybos balansas - 30 milijardų. Toks yra ir ka, paskui jis gali e, išaukti iki 40 milijardų, kas e, sumokės už uh, situacijos pablogimą. Mūsų darbuotojai taip pat kyla pavojus, kad įmonės išsikels kitur. Uh, E, reikės e, taip pat e, tarptautinės normas taikyti Vietnamui, taip sakoma, ir dėl to tai bus naudinga, bet pasižiūrėkime į tai, kaip viskas yra Pietų Korejoje. Man regis, kad daug yra veidmaniškumo ir naivumo žodžiuose, kalbant apie tą naudą priešingai gali vykti, pavyzdžiui, kokios yra sąlygos žmogaus teisų, žurnalistų teisų, Vietnamas pagal naujausias apžvalgas ir vertinimus yra pabaigoje, beveik paskutinis iš 180 valstybių. Ir taip pat matome, kad e, labai žalingos aplinkai priemonės taikomos, kurios neprista prie tvaraus vystimosi. Uh, Ir man atrodo, kad mes turime pirmiausia galvoti pagrindės teisės, ne tik apie e, prekybą. Dėkoju dabar e, frakcijų vardu užsirašė kalbėti visi pasisakė. Prašau kalbėti tiek, kiek jums skirta, nelgiau, o toliau kalbės kolega Begin, kolegė 3 minutės. Dėkui, pirmininkė, komisijos nariai. Prieš trejus metus aš parengiau rezoliuciją dėl ES prekybos strategijos. Aš kalbėjau apie tai, kad reikia pasirašyti susitarimus su tomis šalimis, kurios greitai auga. Ir mūsų išgirdo, nes Vietnamas yra da, nau, Azijos tigras. Jo ekonomika auga 7 procentais kiekvienais metais. Ir ši šalis turtėja ir nori vis daugiau aukštos pridėtinės vertės prekių, tų, kurias mes gaminame čia Europoje. Šis susitarimas e, sumažins iki nulio beveik visus muitus, beveik visiems e, e, produktams, visoms prekiams, įskaitant ir, ir vynui, ir sūriui. O šiandien to, jiems taikomi mokesčiai siekia net 50 procentų, o automobiliams net iki 80. Be to, šis susitarimas apsaugos 169 kilmės ir geografinės nuostatos, o iš jų 38 yra itališkos. Be to mes ži, matome, kad mūsų eksportas pastaraisiais metais išaugo 12 procentų ir šiandien priekybos apimtis siekia 3,7 milijardų. Ir Vietnamas yra mūsų svarbiausias priekybos partneris Azijano šalise. Ir šis sustrimas dar labiau pagerins šios santykius. Ir mes e, galime tikėtis, kad 300 milijonus eurų padidės mūsų mados prekių eksportas, beveik 65 maisto ir kitų prekių eksportos. Kolegos, nebejojama, kad šis susitarimas bus naudingas ir todėl mes turime jam pritarti. Bet yra vienas bet. Žinome, kad žmogaus teisų padėtis negerėja Vietname. Ir da, dar Vietnamas turi patvirtinti tam tikras da, reformas. Ir kolegos kalbėjo jau apie tai, kad šis susitarimas turėtų pagerinti gerovę Vietname, turėtų pagerinti da, a, situaciją. Ba, Bet ar tam bus pritarta rytoj, nežinome. Bet aš norėčiau paprašyti jūsų dalyvauti uh, balsuojant rytoj ir leisti vietnamiečiams įgyvendinti tas reformas, kurių mes iš jų reikalaujame. Dar kartą parodykime geros valios ženklą. Kartu tai be abejo turime reikalauti, kad būtų išlaisvinti desažinės kaliniai, kad būtų apgintos darbuotojų teisės, kolegos, Vietnamas yra draugiška mums šalis. Negalima neabejoti, kad tas susitarimas anksčiau ar vėliau įsigalios. Ir būtent draugai turi teisę reikalauti iš partnerių kuo geresnės pažangos. Dėkui, panė pirmininkė. Amerikos vyriausybė patvirtino, kad 21 e, amžiaus e, prekybos e, santykių modelis remsis išlikimu. Šis sustarimas, kurį aptarėme, įrodinėja būtent priešingai. Taip, Vietnamas yra besivystanti valstybė ir aišku, modernizavimo, ekonominio, aplinkosauginio ir ypač socialinio modernizavimo procesas yra dar nepasibaigęs. Tačiau šios sutarties ratifikavimas, kaip mm, pirmininkas Bert Langen sakė, nereiškia, jog baigsis dialogas ir jog e, bus nebekreipiama dėmesio į padėtį dėl žmogaus e, teisių Vietname. Beje, mūsų pirmininkas ponas Sasoli susitinka su ponu Buitanson, užsienio reikalų viceministru Vietnamo e, šiandien Europos parlamente. Praėjus 30 metų po mūsų diplomatinių santykių atstatymo mes dabar uh, nagrinėjame šios sutarties e, klausimą ir aš manau, kad mes galėsime toliau plėtoti e, konstruktyvų dialogą, naudodami tinkamas e, svertus. Aš manau, kad šios priemonės leis mums daryti pakankamą spaudimą, kad gerėtų socialinė padėtis ir apskritai visų Vietnamo piliečių gyvenimas. Ačiū toliau, kolegė, tuoj vieną minutę. E Dėkuoju. Be jokios abejonės šitas e, susitarimas turės daug e, privalumų tiek e, Vietnamui, tiek mūsų valstybėmis, tiek ir Italijai. Mes puikiai tai suprantame, e, tačiau negalime e, ne, nepastebėti, jog padėtis Vietname yra labai sudėtinga ir kritiška tiek dėl žmogaus teisių, e, tiek dėl socialinių teisių, dėl profsąjungų ir kitų aspektų. Ir aš esu nustebusi, jog Europos komisija, ponė komisijos nariai, ar galėtumėte dabar klausytis, nes aš kreipiuosi būtent į, į jūs. Mes e, norėtume e, kad e, būtų užtikrinamas nuseklumas, todėl kad e, vis dar dirba vaikai ir moteris nepriimtinomis sąlygomis. Ir tai ne tik tai Vietnamo kaltė, todėl kad čia kalba sukasi apie bendrą vertybių e, grandinę. Ir aš savo e, frakcijos vardu akcentuoju daug e, iš šitų aspektų. Mes turime daryti daug daugiau, užtikrindami deramas sąlygas moterims ir vaikams. Todėl turime tikrinti, kaip e, yra įgyvendinama šita sutartis pagal tarptautinius standartus. Ačiū toliau kolega Han, vieną minutę. Danke, Frau Präsidentin. Kolegė Han. Ačiū, ponė pirmininkė. Aiškiai pasakykime, Vietnamas yra komunistinė valstybė, tai ne demokratija ir prekybos sutartis nepaverstos valstybės demokratinės taiga. Tačiau šis susitarimas paskatins ekonomikos augimą. Ištrauks žmonės iš skurdo ir suteiks daugiau apsaugos. Naujasis įstatymas apsaugotų pažeidžiamiausias e, grupės, profesinės sąjungos galėtų geriau veikti e, tarptautinis skaidrumas, stebėjimas atvertų didžiulį e, žmogaus teisų apsaugos gernimo potencialą. Mes jau prekiavame su Vietnamu, nekalbame, reikia prekiauti ar ne, kalbame apie prekybos aplinkybių pagerinimą. Todėl duokime labai tvirtą signalą, bendradarbiavimo visam Azijos regionui signalą. Tai turi e, tęstis, darbas su ES turi vykti, bet veikiai, kurie slepiasi E, po tokiomis vertybėmis, kurių puoselėja Kinija, plėtotis. E, aš manau, kad prekybos sutartis prisidės prie tos valstybės visuotinės plėtros. Ačiū, turėjau kolegą Žuvan vieną minutę. Euh, Pone pirmininkė, mėly kolegai, mes nebalsuosime už tokią sutartį, kuri mūsų nuomonė nėra tinkama sutartis Vietnamui, ES ar mūsų valstybei. Daug metų mes pabrėžėme pavojų, kurių, pavojus, kurių kyla dėl to, kad yra pas mus vežamos prekės iš tolimų valstybių tūkstančių kilometrų ir mes tinkamai negalime kontroliuoti to proceso. E, mes pasisakome prieš tokius laisvos prekybos susitarimus ir todėl nepasirašome e, nenorime pasirašyti šitos sutarties. Mes manome, kad 21 amžius bus nevaldomas globalizacijos, relokalizacijos e, amžius ir mes manome, kad šiomis sąlygomis valstybės turi tapti vėl nepriklausomas, jog turi būti siekiama ekonominio patriotizmo. Mes e, norime, kad Vietnamas, kaip ir ES, toliau e, turi užsitikrinti savo nepriklausomumą ir strateginį strateginius interesus. Kolegė Kabacinė, minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis parlamentas dar lapkričio mėnesį nusprendė, kad Paryžiaus sutartis turėtų būti e, įtraukta į visas priekybos sutartis. Šis parlamentas gruodžio mėnesį nusprendė, kad visos priekybos sutartis uh, E, turėtų numatyti ekologinius ir socialinius standartus, kurie būtų įmanomi gyvendinti. Šiame parlamente labai daug yra kalbama apie žmogaus teisės, tačiau didelė dalis parlamento narių yra pasirengę balsuoti už priekybos ir investicijų sutartį su Vietnamu, kai toje šalyje žmogaus teisų padėtis blogėja. Politinių kalinių skaičius nuo 2016 metų auga. Pilietinės ir politinės teisės nuolat pažeidinėjamos. Be to, e, dabar sudarytojo sutartyje nėra numatytų socialinių ir ekologinių standartų, kurias būtų realiai įmanoma Vietname įgyvendinti. Ir socialdemokratai e, parlamente nuolat kartoja, kad tai yra mūsų raudonoji linija. Aš suprantu, kad didžioji dalis parlamento narių nori, kad priekyba būtų orientuota į klimato ir e, aplinkosaugos interesus. Tačiau, kolegos, neapsikvailinkime. E, mes turime puikią galimybę uh, pasirašyti priekybos sutartį, kuri kažką pakeistų. Aš siūlau priešintis e, šiai sutarčiai, kad Vietnamo sutartis būtų suderinta su žaliuoju kursu. Mes duokime labai aišku signalą Vietnamo vyriausybei, kad reikia pagerinti e, liūdną žmogaus teisų padėtį prieš pasirašant sutartį. Sutartį galėsime pasirašyti po to, kai padėtis pagerės. Ačiū kolegos, norėčiau paprašyti, jeigu norite pasikalbėti E, nedarykite to salėje. Dabar žodis kolegai Aguilar vieną minutę. Muchas gracias, señora presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, tai, ką šį rytą girdėjome, e, kalbant apie prekybą sustarimą su Vietnamu, rodo, kad e, tokios e, sritys kaip vynas e, ar kitos pramonės šakos ES gaus tam tikrą naudą iš jo. Tačiau Vietnamas tiesiogiai konkuruoja su tam tikromis rūšimis, kurios yra gaminamos Ispanijoje ir Italijoje. Pavyzdžiui, Ispanijos ryžių augintojai labai sunerime, tas sektorius jau dabar yra krizėje ir nuolaidos šioje srityje gali padaryti žalą Europos gamintojams. E, numatyti apsaugos e, straipsniai buvo anksčiau įtraukti, o kodėl dabar e, nėra numatyti tam tikrų saugiklių tokiuose srityse kaip ryžiai, kurie yra labai svarbios svarbus sektorius tam tikrom šalims. ES privalo imtis e, tinkamų ir veiksmingų priemonių taikant e, apsaugos priemonės. Dėkui. E, pusantros minties ponui Sinčič. Dėkoju. E, yra daug priežasčių, kodėl reikėtų atmesti šį susitarimą. Visų pirma, reikia pasakyti, kad šis susitarimas, ar verčiau tie du susitarimai, e, yra sudaryti korporacijų naudai. Visų pirma, tie susitarimai suteikia specialias teisės mm, investuotojams. Aš čia kalbu apie e, e, ginčių sprendimo mechanizmą, kuris yra numatytas. E, Įkūriamas tam tikras teismas, e, kuris ir turėtų spręsti tokius ginčius. Tai yra ne vietinis teismas, tai tolimas administracinis teismas. Taip pat pagalvokime apie e, tam tikras e, nuolaidas ar koncesijas, e, pavyzdžiui, Dubrovniko regione, kur užsienio investitorius pralošė visas bylas mūsų teismuose dėl įkurtų golfo laukų, o paskui ima ir kreipiasi į tokį investicinį teismą. Taigi e, čia pradeda dominuoti ne vietiniai interesai. E, dabar įsivaizduokime taip pat Vietnamo e, regioną, kuris yra skurdus, neturi pakankamai lėšų savo interesus apginti ir paskui susidūrė su labai turtinga korporacija, mato, kad to regiono interesai dėl to nukenčia pasinaudojant tokiais teismais. Ponas Warborn. Pirmininkė, komisijos nariai Han, gerbiami kolegos. Vietnamas po Singapūro yra antras pagal reikšmę priekybos partneris Pietričių Azijoje ES. E, visos Europos įmonės e, e, beveik šimtą milijoną vartotojų tokiu būdu gali pasiekti. Ta rinka išlieka labai stipri E, tai atveria e, daug galimybių 600 įmonių Švedijos Malmės regione, nes eksportuojame labai didelį kiekį prekių į Vietnamą. Lygiai taip pat mes suprantam, kad e, daug importas iš Vietnamo galimybių atveria. Ir čia mes dabar kalbame, kaip turėtų būti priekyba su tokia didelė rinka. Europos parlamento delegacija vyko į Vietnamą rudenį. Mes išklausėme įvairių visuomenės grupių, humanitarinių organizacijų, tarptautinių darbo organizacijų atstovų nuomonių. Visi jie mus ragino ratifikuoti šią sutartį. ES eksportas į Vietnamą 16 procentų turi išaukti. Tai būtų labai naudinga Švedijos įmonėms ir Europos konkurencingumui bendrai. Tai būtų naudinga mūsų ekonomikos augimui ir mažų ir vidutinių įmonių raidai. Todėl turėtume ratifikuoti. Ačiū. Toliau kolega Gluksman vieną minutę. Mėly kolegos, mes paskelbėme nepaprastąją padėtį dėl klimato, balsavome už žalėjį kursą prieš mėnesį. O rytoj mes turėsime balsuoti už dar vieną laisvos prekybos sutartį, tarsi padėtis būtų normali ir priešingai mūsų įsipareigojimams, kurie e, juodo ant balto surašyti žaliajame kurse, nėra, nėra jokio privalomo pobūdžio mechanizmo šioje sutartyje. Tad e, ar mes iš tikrųjų laikomės savo duoto žodžio? Kalbant apie aplinkosauginius e, aspektus, apie e, profsąjungų atstovus, teisių gynėjus, jie mums sako, e, jog nereikia pasirašyti šitos sutarties. Mes nesilaikome savo žodžio, tačiau įsiklausykime į šitų žmonių žodžius, todėl kad jie žino, apie ką kalba aišku, yra kažkas aukščiau ir už priekybos dievą. Ir tas kažkas yra mūsų principai. Dabar atėjo laikas parodyti, jog jų laikomės. Ačiū toliau kolega Vedren, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos. Vietnamas yra antra pagal dydį mūsų e, prekybos partnerė. Ir šita sutartis duoda daug įvairių privalumų. Taip, šita e, sutartis padės apsaugoti 160 geografinių kilmės vietos pavadinimų, iš kurių. E, 60 su virš yra ypač e, svarbus. Taip pat e, bus e, įmanoma apsaugoti daug kitų aspektų. Aišku, lieka dar daug nuogastavimų dėl žmogaus teisų padėties. Dar nemažai žurnalistų yra įkalinti, nepaisant to, kad prašoma juos išlaisvinti. Kalbant apie tarptautinių susitarimų ratifikavimą. Mes turime būti labai griežti dėl šitų tarptautinių įsipareigojimų šios sutarties ratifikavimas nėra savitikslis dalykas. Sėkmė bus užtikrinta tik tai e, įgyvendinant šitos įsipareigojimus, kurie yra. Kolega Haideris, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. E, artėjant balsavimui, aš galiu pasakyti, kad Iš principo manau, kad laisvoji priekyba visuomet atneša naudos. E, ne tik tai yra ekonomikos augimo variklis, bet mes visi žinome, kad tarp Europos ir Rytų Azijos yra daugybė įvairiausių ryšių. Vietnamo e, padėtis yra ypatinga, tai itin dinamiška valstybė, dinamiškos aplinkos šalis, ekonomikos augimas e, nuolat siekia 5 procentus ir net daugiau Ir pastaraisiais metais mes pastebėjome, kad tie skaičiai dar labiau išaugo. Ir Vietnamas Europai yra ne tik eksporto šalis, mes turim ir kitokių interesų. Viskas skamba labai gražiai, tačiau aš norėčiau paminėti ir keletą nelabai e, palankių aspektų. Vietnamas labai kritiškai e, vertina žurnalistus, mažumų teisės negerbiamos, e, režimas daro spaudimą užsienio grupuotėms ir jaučiamas bendras e, žmonių teisų ribojimas. Todėl dabar, jeigu mes kalbame apie laisvosios priekybos sutarties pasirašymą, mes turėtumėm taip pat įtraukti sąlygą gerinti žmogaus teisų padėtį. Ačiū, kolega Žado, vieną minutę 30. Merci, uh, madame. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ko tik mes neprisiklausėme per rinkimų, rinkimų į Europos parlamento e, kampaniją. E, girdėjome sakant, jog suteikiamas e, visos įmanomos teisės didelėms tarptautinėms įmonėms, numuojant ranką į socialinius standartus, į aplinkos saugos standartus, į žmogaus teisės. Taip pat duodama žalia šviesa miškų naikinimui. Buvo sakoma, jog labai smargiai e, nukenčia dėl netinkamai pasirašytų prekybos e, sutarčių, rušių įvairovė ir kiti dalykai. Ir dabar matome, jog e, kalba sukasi apie šį susitarimą ir socialdemokratai, liberalai, konservatoriai, jūs visi balsuojate už laisvos prekybos susitarimą, kuris pažeidžia Europos komisijos deklaracijas, įsipareigojimus, Europos vertybės, žaliai kursą. Ir ir e, mūsų principus dėl reguliuojamos globalizacijos. Lygiai taip pat, kaip breksito diskusijų metu jūs nesupratote, kad balsavimas dėl breksito e, buvo e, toks, todėl kad yra leidžiama eksploatuoti dirbančiuosius, numuojant ranką jų socialinės teisės įvairiose planetos vietose. Todėl turime būti padorus, turime rodyti padorumą vietnamiečių atžvilgių, mūsų e, rinkėjų atžvilgių. Šios sutarties nuostatos yra nesuderimas su Europos vertybėmis. Ačiū toliau, Juržica, vieną minutę. hoci vietnam nie je demokratická krajina zmluvu s ním podporujem z nasledujúcich dôvodov. E, Vietnamas nėra demokratiška valstybė ir aš pritariu 2009 e, metais, e, atsiprašau, pritariu tai sutarčiai, kuri buvo pasirašyta 2009 metais, tai antra pagal dydį eksporto valstybė. Pietričių Azija ir Europos Sąjungai, dešimta pasauliniu mastu. Ir čia mes kalbame, kad reikia pakeisti padėtį. Aš manau, kad tokių sutarčių pasirašymas suteiktų mums galimybę pagerinti demokratijos e, sąlygas Europo, e, Vietname. ES demokratinės vertybės galbūt bū, galėtume išplėsti. E, ar nereikia taip pat kalbėti apie galimybės įvesti sankcijas, kai mūsų keliamų sąlygų nėra laikomasi? Man atrodo, kad po dešimt metų Vietnamas E, gerokai pasikeitė. E, dabar bendrai žmogaus teisės aplinkos apsaugos padėtis yra geresnė negu buvo anksčiau. Kolega Rodačiovski. Gerbiami draugai, aš norėčiau tą sutartį paremti, šitą sutartį paremti. 2020 m. vasario 5 d. dalyvavau konferencijoje su Bangladešu. Ji vyko Bruselėje. Tada labai plačiai e, diskutavome su tekstilės eksportuotojais e, iš Bangladešo. Ir Bangladešo atstovas teigė, kad kiekvienais metais 13 milijonų eurų uh, E, Bangladešas prarastų, jeigu nebūtų galima eksportuoti prekių į ES. Europa yra didžiausia Bangladešo tekstilės importuotoja. Bangladešas yra e, taip pat labai didelė rinka. Aš tikiuosi, e, kad tekstilės pramoniai nebus padaryta labai didelė įtaka. Mes žinome, kokiamis sąlygomis veikia tekstilės fabrikai, net vaikai yra įdarbinami. Ir dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau prisiminti. E, taip pat prisiminkime Vietnamų, Vietnamo karą. E, kiek žmonės dėl to nukentėjo. Mums dėl to tenka kaltė ir apie tai turėtumėm prisiminti. Jeigu ši sutartis nebus pasirašyta, mes iš naujo pradėsime bombarduoti Vietnamo žmonės. Ačiū. Toliau ponas Simon, vieną minutę. Pone pirmininkė, e, sustarimas tarp ES ir Vietnamo įrodo, kad galime uh, per prekybos sutartys įgyvendinti europinius standartus pasaulyje. E, Privartinio darbo uždraudimas, nepriklausomų profsąjungų įtensinimas ir kiti dalykai, kurių nebūtų įmanoma pasiekti be sustarimo, rodo didelę sėkmę. Yra kolegų, kurie pasisako prieš prekybos susitarimus ir šia prasme jų nuomonė sutampa su populistais. Tada jiems klausimas, o kaip jūs norite aplinkos standartus įtvirtinti pasaulyje? Per kalbas, per e, laiškus? Prekyba yra vienintelis inst instrumentas, kuris leidžia to pasiekti. Tie, kurie balsuos prieš, tai galės, turės paaiškinti, kaip jie įsivaizduoja, galima būtų pasiekti mūsų bendrų tikslų, tuo pat metu laikantis darbo tvarkės, kuri izoliuoja ir neįgalina ES kaip prekybos partnerę. Dabar žodės poniai Dan, ponui Dantį. Vienam... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. 2018 metais prekybos apimtis E, tarp Vietnamo ir ES sudarė apie 40 milijonų e, eurų. Tai rodo, jog Vietnamas yra pakankamai svarbus prekybinis partneris ir kad mūsų piliečiai kasdien praktiškai naudoja Vietname pagamintas e, prekes. Ši sutartis gali pagerinti mūsų politinį ir prekybinį bendradarbiavimą su tokia svarbia e, regiono valstybė. Jo labiau, kad čia yra numatomas labai aiškios e, taisyklės. Vietnamas dabar vykdo labai e, svarbias reformas, ypač e, darbo teisės srityje. Ir tos reformos taip pat e, buvo įvertintos tarptautinių organizacijų. Mes turime tiek dėl šitų aspektų, tiek dėl žodžio laisvės bei žmogaus teisių e, reikalauti konkrečių rezultatų iš Vietnamo institucijų. Šituo požiūriu šis susitarimas yra labai svarbus svertas, kurio gali naudotis ES, ES siekdama, kad Vietnama, užtikrintų Vietnamo e, laikymasi šių standartų. Toliau kolegė Haranzova. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. E, kalbame apie pirmąjį didelį prekybos sustarimą, kuris bus ratifikuotas naujajame parlamente. Tai pasiūs keletą svarbių pozityvių minčių. Visų pirma, protekcionistiniui pasauliui pasakysime, kad ES vis dar tiki prekybą paremta taisyklėmis. Antra, mintis regionui Tai mus priartins prie bendro ES ir ASEAN susitarimo. Trečia mintis mūsų piliečiams, kad mes norime skleisti e, geresnės e, sąlygas e, aukti, dirbti ir šviestis. Ir pagaliau dėrybos privertė Vietnamą e, užsimti darbo reformomis. Dabar galime plačiau kalbėti apie žmogaus teisės ir aplinką. Ir kaip e, ir su kitais sustarimais svarbiausias dalykas dabar bus įgyvendinimas. Čia parlamentui teks ypatingas vaidmuo. Dėkui vieną minutę ponui Kampaninozijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes turime viską vardinti tikraisiais vardais. Tai, ką sako Europos komisija, yra melas. Čia, tai, šita sutartis neprisidės prie Vietnamo vystimosi. Mes šitą sutartimi tik sukelsime darbo vietų iškelimą į Vietnamą. E, Ir e, dėl to nukentės e, Italijos ryžių auginimo sektorius ir kitų valstybių panašus sektoriai. Ir aišku, gėda dėl to, kad e, nepagerės nei žmogaus teisų padėtis Vietname, socialiniai standartai labai žemo lygio. Tai yra eilinė e, sutartis, kuri. E, įtvirtins žemiausio lygio standartus, tai yra veidmainiavimas, nes dabar norima įtvirtinti žaliai kursą mūsų įmonėms. E, tuo tarpu e, Vietnamui taikomi visiškai kiti standartai. Ir e, jums neatrodo, e, jog su tokiamis tolimis valstybėmis galima sudaryti tokio pobūdžio sutartis, kur visiškai e, namuojama ranka į socialinius standartus. Pane pirmininkė, komisijos nary e, susitarimas. Sustarimai tarp ES ir Vietnamo geopolitiškai be abejo labai svarbus. Vietnamas iš tikrųjų e, pasiekė pažangos, reformuodamas darbo teisę, tačiau nesugebėjo pakeisti e, savo baudžiamojo kodekso. E, ir priespauda, e, jau baigiant šį sustarimą finalizuoti, dar sustiprėjo. Taigi mūsų balsai rytoj reikš didelę atsakomybę, kaip mes prisidėsime prie tvarios ekonomikos, žmogaus teisų ir kitų dalykų. E, kalbėdami su Vietnamo partneriais turime siekti, kad reikia nepriklausomo žmogaus teisų stebėjimo ir e, ginčių sprendimo. Būtent e, todėl mano frakcija, žaliųjų frakcija, kol kas negali pritarti šiems susitarimams. Dėkoju vieną minutę ponui Bielan. Dėkoju pirmininkė tiek laisvos prekybos sustarimas, tiek sustarimas dėl investicijų apsaugos yra patys ambicingiausi sustarimai, kuriuos ES kada yra sudariusi su besivystančiomis šalimis. Dėrėdamasi dėl šių sustarimų komisija siekia kelių tikslų. Visų pirma, kad ES įmonės gautų geriausią prieigą prie Vietnamo rinkos. Ir antra, kad galėtų uh, susidaryti stiprią atramą e, tolesnėms daryboms su regionų valstybėmis. Iš tikrųjų, daugelį sričių e, e, paslaugos, viešieji pirkimai ir visi kiti dalykai, tame tarpe geografinių pavadinimų apsauga yra svarbus pasiekimas. Tačiau turime žengti toliau, uh, E, ir reikia pasakyti, kad ir pasiekėme daugiau negu kad ankstesniais susitarimais. Pagal šios susitarimus nebeliks tarifinių barjerų laisvai prekybai ir tai teigiamai e, įtakos tiek ES, tiek Vietnamo ekonomika. ES taip pat turės daugiau svertų reikalaujant iš Hanojaus e, pažangos žmogaus teisės rytyje. Dėkui, ponė Džiauriai, vieną minutę. Aš matau, kad šiandien susikerta kraštutinės jėgos. Tie iš jūsų, kas norite prieštarauti šiam susidarimui, pagalvokite apie tai, koks sutarties tikslas. Tikslas sukurti daugiau galimybių Europos įmonėms, daugiau priekybos būtų naudingi ir Vietnamo piliečių gyvenimo kokybės gerimai, bet to mes galėtume išplėsti savo standartus ir uh, žmogaus teisės bei laisvės. Daug kas sako, kad ES tik tai uh, moko kitas valstybės vietoj to, kad jas gerbtų ir plėtotų lygiaverčių santykių su partneriais. Dialogas, uh, stebėjimas leistų pagerinti Vietnamo žmogaus teisų padėtį, aplinkos sauginę padėtį. Uh, E, mes negalime atsukti jiems nugaros. Tie, kurie balsuos prieš susitarimą, nenori, kad Europos įmonės galėtų dalyvauti Hanojaus ir Irošion miestų viešuosiuose konkursuose. Tai nepadarytų žalos Europos įmonėms, e, kurios nori veikti Vietname. Aš norėčiau paprašyti Europos komisijos pateikti detalesnės informacijos, kad mažos ir vidutinės įmonės Europoje galėtų išnaudoti visas galimybės. Ačiū toliau kolegė Rodrygės Pinero. Vieną minutę. Senior Hogan. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Hoganai. Sutartis tarp ES ir Vietnamo turi strateginės reikšmės nes tai paskatins mūsų prekybos santykius su ASEAN regionu ir padidintų Vietnamo įsipareigojimus užsienyje siekiant daugia šalės plėtros. Tarifų mažinimas e, yra numastytas gana ambicingai, taip pat kalbama apie sustiprintą bendradarbiavimą, numatytas atskiras skyrius dėl tvarios plėtros sukūriama bazė darbuotojų teisų sustiprinimui. Europos parlamentas mano parlamentinės frakcijos dėka ir kitų frakcijų dėka pavyko uh, pa, sukurti sąlygas, kurios būtų labai naudingos darbuotojų teisų tvirtinimui Vietname ir dėl jų buvo susidarėta su Vietnamo administracija. Todėl labai svarbu pripažinti, kas yra pasiekta. Aišku, padaryti dar reikia labai daug. Socialistai vis dar jaučia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties, ypač uh, dėl pagrindinių teisų užtikrinimo. Todėl mes ir toliau tuo klausimu dirbsime. Ir gerbiamas komisijos nariai, mes prašome jūsų imtis reikalingų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog šis susitarimas nepakenktų Europos ūkininkams, ypač ryžių augintojams. Mes tikimės, kad bus užtikrinta tokia apsauga ir tada mes sutarį galėsime paremti. Ačiū toliau, Karlis Kind. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, mėly kolegos, aš Norėčiau pritarti kolegai Bartolio, kuris e, e, buvo peš komiteto pranešėjas. Mes turime kovoti su neteisėta žavininkystė. Čia kalba sukasi apie jūros išteklių išsaugojimą bei e, apie įvairius apribojimus, su kuriais susiduria e, žvėjai. Viet, Vietnamas jau yra gavęs geltoną kortelę dėl e, nelegalios e, žuvininkystės. Mes, e, kalbėdami apie šią sutartį, turime suprasti, jog šis susitarimas numato, jog, bus, jog abi šalis turės kovoti su nelegale žuvininkystė. Ar to pakaks? Jeigu nepakaks, reikės eiti toliau ir gali būti numatomi kiti saugikliai, tokie kaip pavyzdžiui preferencinių tarifų panaikinimas ir ateityje gali būti vėl parodyta geltona kortelė e, Vietnamui. Šitą aš pasisakyčiau už šitos sutarties palaikymą ir kviečiu jūs taip pat palaikyti. Kolega Krach, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Prekyba yra naudinga be abejo abiems pusėms. E, Bangladešo e, ir kitų valstybių klausimų rengiau pranešimą, todėl aš žinau, kokios galimybės lypi tose valstybėse ir kokie pavieniai susitarimai gali būti naudingi. E, tai gali būti naudinga ES ekonomikai plėtoti, nes yra glaudžiai susijusi su tuo regionu mes suprantame, kad e, tokios sutartys taip pat, daug, taip pat atveria daug galimybių ir kitoms šalims. Todėl dėl tos priežasties prašyčiau jūsų pritarti šiai labai gerai subalansuotai sutarčiai, nes jie atspindi daug skirtingų nuomonių dėl priekybų su kitomis šalimis. Ir be to. Um, e, jeigu e, tokią sutartį parengtume, parengtume pavyzdį kitoms, precedentą kitoms valstybėms esančioms Pietričių Azijoje ir kitose pasaulio dalise. Tos šalis neturėtų nusisukti į kitas pasaulio dalis, jos turėtų žiūrėti Europą kaip galimybę atverėje. Taigi ta sutartis yra palanki ir aš prašau jūsų paramos. Ačiū. Ačiū kolega Grigorova. Děkuji. Volný obchod obecně vytváří bohatství. Děkuji Laisva prekyba apskritai kuria gėri abiems susitarančiams pusėms. Taigi kaip galiu prieštarauti tokiam susitarimui? E, bet reikalas tas, kad šią prasme, kad suteikiame carte blanche autoritariniam režimui, nenumatydami e, įgyvendinimo sąlygų ratifikuodami šį sustarimą sakome, kad ES remia šalį, kurioje vyrauja viena partija ir e, kuri nevykdo demokratinių reformų. Per aštuonis dėrybų metus e, situacija Vietname tik tai pablogėjo. Neina kalba vien apie žmogaus teisės. E, tas susitarimas nieko gero nepadarys prekybai. Vietnamas išloš daug daugiau negu Europos Sąjunga. E, tai pakenks ir mūsų politikai, ir mūsų verslui. Ar iš tikrųjų norime, kad ES e, darytų e, įtaką autoritariniai režimai? Ar priimtumėte mėlynosios kortelės klausimą? Jį noriu užduoti ponas Zimon. Kolegė, aš suprantu jūsų argumentą, jūs laikotės nuomonės, kad mes su sutartimi ar be sutarties daugiau įtakos galėsim tam autoritariniam režimui padaryti. Tai yra esminis klausimas.